honorable members. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponas ir ponai. Mūsų laukia penkeri daug pastangų pareikalausiantis metai ir aš esu tikra, kad jie bus lemiami Europos Sąjungai. Krizė turėjo labai žiaurių padarinių daugelėje valstybių. Jaunimo nedarbas išaugo iki nepriimtino lygio daugelėje Europos vietų. Štai koks mūsų laukia iššūkis. ES turi tenkinti piliečių poreikius. Šie ateinantis penkeri metai bus lemiami, atkuriant pasitikėjimą šią instituciją. Ir tam mes turime užtikrinti, kad darbo vietų augimo teisingumo ir demokratinių pokyčių darbo atverkė būtų gyventa sėkmingai. Šią darbo atverkę įgyvendins tvirta komanda pasiremianti tarpusavio bendradarbiavimu. Tame tarpusavio bendradarbiavime aš išvelgiu Europos parlamentą kaip vieną iš pagrindinių Europos komisijos partnerių. Ir noriu pareikšti, kad dėsiu visas pastangas, kad stiprinčiau bendradarbiavimą tarp Europos parlamento ir komisijos. Kaip buvusi ministrė pirmininkė ir parlamentarė, aš visiškai suvokiu parlamento svarbą ieškant sprendimų ir žinoma įgyvendinant mūsų bendrą darbo tvarkę ES piliečių labui. Gerbėmi parlamento nariai, man tenka didelė garbė ir tikrai labai kukliai e, jaučiuosi šioje vietoje šiandien, kai esu paskirta kandidatė į vicepirmininkę pirmininkės postą atsakingo už energijos, e, energetikos sąjungą. Mano gimtoji šalis Slovenija įsijungė Europos Sąjungos šeimą prieš dešimt metų. Man tai buvo išsipildžiusi svajonė. Ir mano karta, kaip yra žinome, Europos Sąjunga yra ta vieta, kur mes turime būti. Tai yra sprendimas, ne problema. Ir um, energetikos sąjungos sukūrimas apjungiant valstybės narės į energetikos ir klimato politikos sprendimą taip pat yra šansas Europoje sukurti strategiją, kuri leistų išbristi iš krizės. Tai pasakė pirmininkas Junkeris ir tokia yra mano vizija. Energijos tiekimo garantijų užtikrinimas, Europos pramonės konkurencingumas globalioje rinkoje, tvar, tvaraus žalio augimo stiprinimas, pasiremiant aiškiais klimato tikslais, yra pagrindiniai iššūkiai mūsų laikais. Kaip Europos tarybos narė, Europos vadovų tarybos narė iki visai neseno laiko, aš visiškai suvokiu, kokie sudėtingi yra energetikos klausimai, kurie mūsų laukia. Ir iš tikrųjų, dalyvavau strateginėse diskusijose es lygmenių ir esu pasiryžusi toliau gyventi visas reikalingas priemonės ir nacionalinių lygmenių. Ir būtent tuo metu, kai buvau ministrė pirmininkė, aš galėjau su pasididžiavimu pasakyti, kad mano šalis Slovenija visiškai įgyveno trečiąją energetikos paketą. Panas ir ponai, pradėjau dirbti ministrė pirmininkė vienu iš sudėtingiausių mūsų jaunos valstybės laikotarpiu. Gerai pamatuota ir nuoseklė politika, kuri buvo paremta Europos principais ir įsipareigojimais, mes sugebėjome ištraukti Sloveniją iš pačios baisiausios ekonominės krizės, kokia jį tik buvo pergyvenusi. Ir patikėkit, aš esu įpratusi dirbti tikrai uh, didžiulio streso aplinkoje. Ir kartai žinau, kad reikia to švelnaus moteriško prisilietimo, kad viskas nurimtų. Dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie mano paskirimą į kandidates būti komisijos nare. Žinote, kad terminas iki kada reikia reikia pateikti kandidatų pavardės buvo Liepos pabaiga. Kadangi koalicinės partijos negalėjo sutarti, nebuvo konsensuso dėl vienos kandidatūros. Turėjome tik tai dvi likusis e, alternatyvas. Arba nesinčiam jokios pavardės į Briuselį ir laukiame, kol nauja vyriausybė tai padarys rugsėjo pabaigoje. Ir jūs, aišku, galite įsivaizduoti, kokiu padariniu tai būtų turėję naujos komisijos paskirimui. Arba mes siunčiame sąrašą pavardžių su pasirinkimu. Tame sąraše buvo trys pavardės tame tarpe ir mano. Galutinį sprendimą priėmė pirmininkas Junkeris. Tai tokie faktai. Ir nieko daugiau. Dabar norėčiau pakalbėti apie mūsų bendrą iššūkį – energetikos sąjungos kūrimą. Mano gimtoji valstybė nėra vienintelė ES valstybė narė, kur pagal geografinę padėtį mes uh, patiriame energijos tiekimo garantijų riziką, kaip kad, pavyzdžiui, didžiulė priklausomybė nuo e, vienintelio tiekėjo iš ne ES. Todėl tikrai nereik manęs įtikinėti, kad nei viena valstybė narė atskirai negali išspręsti savo energetikos iššūkių. Energetikos iššūkiai e, yra tokie, kad kaip niekad Anksčiau mums reikalingas vieningas tvirtas Europos balsas tarptautinių lygmenių ir gerai veikianti vidaus energetikos rinka. Skaičiai aiškiai rodo, kaip svarbu yra sukurti energijos, energetikos sąjungos projektą. Es importuoja 53 procentus savo energijos. Kasdien mes importuojame energijos už vieną milijardą eurų. 2013 metais energetikos kaina sudarė 400 milijardų eurų tai buvo penktadalis viso mūsų importo. Priklausomybė nuo importo yra rizika pati savaime, tačiau kai dar tai deriname su priklausomybė nuo vienintelio partnerio, aišku, kad labai lengvai viskas gali ištrūkti iš kontrolės. Ir faktas yra tas, kad šešios valstybės narės priklauso nuo vieno užsienio šaltinio dujų tiekime, uh, Tuo, tuo tarpu, kai daugelis kitų, mm, bent 60 procentų priklauso nuo to. Šie skaičiai rodo, kokia svarbi yra mūsų bendra vizija. Tai yra ES valstybių narių vizija sukurti tvarę, stiprią energetikos sąjungą. Noriu pabrėžti, kokia yra mano vizija Tai yra į ateitį orientuota žalia augimo politika. Tokia turi būti energetikos sąjunga. Aš galvoju, kad labai svarbu yra diversifikuoti energetikos išteklius, apjungti infrastruktūrą ir sustiprinti mūsų buvimą tarptautinėje energetikos rinkoje. Toliau antra, reikia skatinti atsinaujančių energijos šaltinių e, naudojimą, reikia išplėsti Europos kaip lyderės vaidmenį technologijose, reikia skatinti iniciatyvas, reikia užtikrinti visuomenės informatumą, kaip svarbu yra pereiti prie mažiau um, išlakų kūrenčios visuomenės. Reikia skatinti rinkos jėgas, kad pasiektumėm konkurencingų energijos kainų. Toliau mes turime stiprinti uh, vystimasi ir žalį augimą. Reikia užtikrinti, kad ES išlaikys lyderės vaidmenį kovodama su klimato kaita, kad pasieks 2020 metų tikslų ir užsibrieš pakankamai ambicingų tikslų 2030 metams, tokiu būdu mažindama energijos suvartojimą ir didinama energijos vartojimo efektyvumą. Aš suprantu, kad žvelgiant iš šiandienos perspektyvą, gali atrodyti, kad santykiai su Rusija yra lemiamas klausimas, galvojant apie energijos tiekimo garantijas ES. Taip, trumpalaikiu laikotarpiu. Dujų tiekimo garantijos, aišku, yra tas klausimas, kuris nusipelno mūsų didžiausio dėmesio, tačiau ties to neturime sustoti. Turime nepamiršti, kad yra didesnių ilgalaikių saugumo iššūkių, kurie gali būti pavojingesni dar Europai ir jos piliečiams. Ir tuo pat metu reikia galvoti apie mūsų klimato tikslus ir stiprinti mūsų Europos pramonės konkurencingumą. Tai turi būti mūsų darbo atvarkės pagrindiniai klausimai. Tikiu, kad Jeigu energetikos vidaus rinka taps e, negryžtama realybė, jeigu mes įgyveninsime suderintus klimato e, tikslus, jeigu pradėsime nuo 2020-2020 paketo kartu su plačių užmojų investicijų paketu, kaip paskelbė Junkeris, tai tikrai bus e, tvirtas atsakas į visus ekonominius ir klimato pokyčių iššūkius, su kuriais susidarėme šiais laikais. Tik taip paspartos investicijos į energetikos infrastruktūrą, į švarias, aplinkai palankės technologijas ir svarbiausia, į energijos vartojimo efektyvumą mums padės išspręsti energetikos dilemą. 2030 m. energetikos e, teisinė bazė sukūrė mums reikalingas gairias dėl tolesnių žingsnių. Ponas ir ponai, žinoma, tam reikės ir laiko, ir didelių pastangų. Tam reikės bendarbiavimo tarp institucijų. Noriu patikinti Jūs, kad esu visiškai pasiryžusi dirbti kartu su šiuo parlamentu ir jo ITRE ir ENVI komitetais. Analizuokime iššūkius kartu, spręskime, kokių reikia konkrečių veiksmų, kokių reikia plačių užmojų gyvenant energetikos sąjungos ir klimato kaitos tikslus. Tokiu būdu mes pakeisime užtikrinsime pokyčius, tos pokyčius, kurių mums reikia, kad paskatintumėm ekonomikos augimą, naujų darbo vietų sukūrimą, tuo pačiu metu sumažinsime energijos suvartojimą, sustiprinsime energijos tiekimo garantijas. Taip pat užtikrinsime tokį pokytį, kuris uh, leis mums garantuoti prieinamą, įperkamą ir labiau aplinkai palankę energiją, žalę augimą. Tai yra tai, ko reikia Europai. Europa parodė praeitie, kad įmanoma užtikrinti ekonomikos augimą, sumažinę energijos suvartojimą, bet kai mes matome, kad beveik 50 procentų mūsų energijos yra suvartojama šildymą ar aušinimui, tai akivaizdu, kad um, dar čia yra daug galimybių taupyti. Ir čia mes galime tikrai uh, nušauti daugiau nei du zuikius. E, pavyzdžiui, pastatų energetinis renovavimas sukuria naujų darbo vietų, mažina CO2 išlakas ir didina ES nepriklausomumą nuo importo. Tai yra toks svarus augimas, kurio reikia Europai. Aš dėsiu visas pastangas, kad didelė dalis tų 300 milijardų eurų investicijų paketo, ką pirmininkas Junkeris paskelbė savo kreipimėsi, bus, turi būti paskirta kad būtų paskirta energijos vartojimo efektyvumo projektams, kurie sustiprins žalį augimą ir darbo vietų kūrimą Europoje. Tai yra teisingas kelias Europai. Šių tikslų pasiekimui reikės, aišku, efektyviai veikiančios komandos ir dėmesio sutelkimo į tikrai svarbius projektus. Ir tai yra komisijos darbo dalis. Ir šiame e, kontekste labai svarbu paminėti darbo vieto augimo, sažiningumo ir demokratinių pokyčių darbo atverkę, kur labai aktyviai dirbsiu. Koordinuosiu darbą su kitais komisijos nariais, kiek tai yra susijęs su energetikos sąjunga. Mano užduotis yra užtikrinti, kad idėjos ir sprendimai iš atskirų kompetencijos ryčių būtų integruotos į vieną bendrą strategiškai teisingą, gerai koordinuotą veiksmų planą. Ir be to aš padėsiu e, komisijos pirmininko pavaduotojui Kataninui, e, užtikrinant pirmą mūsų prioritetą, svarbiausią prioritetą, tai yra darbo vietų augimą, investicijų didinimą. Taip pat dirbsiu kartu su vyriausiai garotinė vicepirmininkė Mogerinį, kad užtikrinčiau, kad mūsų politika ir tarptautinėje srityje būtų tinkama orientuota.